Kolegos, kitas dabar tokias punktas yra tarybos bei komisijos pareiškimas dėl pažangos perkeliant e, Guantanamo kalėjimo kalinius ir uždarant Guantanamo kalėjimą. Taigi pirmiausiai steiksiu žodį tarybos atstovam. Ministrė, žodis jums. Ačiū. Pone pirmininkė. Kaip jūs žinote, Europos Sąjungos pasitenkinimu pastebėjo, kad e, prezidento Obamos pažadas uždaryti e, tas su pasitenkinimu pažymėjo Obamos pažadą uždaryti Gvantanamo kalėjimą. Šį Sprendimą įtvirtino e, praeitais metais, birželio 15 dieną pasirašyta jungtinė deklaracija, e, kurią pasirašė JAV ir Europos Sąjunga. Taigi mes pasakome už teisinės valstybės ir žmogaus teisų e, išsaugojimą laikymasi visais atvejais. Junktinės valstijos savo pareiškime taip pat teigia šios dalykus ir tokie pareiškimai yra nesuderinami su tolesniu Guantanamo kalėjimo eksploatavimu. Maža to, tas e, to, to, to kalėjimo, tos laikymo centro egzistavimas buvo didžiulis kozeris Al-Qaidos propagandos mašinė. E, iš tikrųjų, iškilo įvairių problemų ir mes galėtume pateikti ne vieną pavyzdį susijusių su tuo, kad e, kai kurios įkalintos, pažiūrėjau, nebuvo galima iš karto gražinti į valstybės, iš kurio kilė, pažiūrėjau, Jemeną. Maža to, pati tema yra labai kontroversiška net ir tarp valstybių narių, nors mes sveikiname tą faktą, kad e, prezidentas Obama ir JAF administracija kol kas laikosi savo ketinimo uždaryti Guantanamą, nepaisant stiprios opozicijos, su kuria sudarininkis savame kongrese. Ir ne tik e, respublikonų gretose, bet ir savo pačių partijoje. Vis dėlto kai kurie e, sulaikyti jau e, paliko Guantanamo kalėjimą ir jie bus teisiami įprastiniuose JAV teismuose. Pavyzdžiui, vienas iš tokių yra E, Mohamedas Ali, e, kuris buvo kaltinamas prisidės prie išpolių čia e, 11. Ir šie procesai vyksta, nepaisant tam tikro nepastenkinimo JAV. Mes visą laiką aiškiai pasakėme darybų su JAV kontekste ir e, Sensiniai John Fried, kuris yra specialusis pasiuntinys santykių tarp JAV ir ES klausimais, e, Jis dabar yra konkrečiai paskirtas atsakingu e, sprendžiant Guantanamo uždarimo klausimą. Na ir mes jį pakvietėme į Briuselį kaip e, e, pagal prastinę procedūrą dialogo žmogus teisų klausimais, kuris vyksta tarp ES ir JAV. Ir buvo išsakytas taip pat surūpinimas, kad JAV kai kur e, bando pasitelkti karinius teismus, karo lauko teismus. E, be abejo, taip pat ES prieštarauja mirties bausmiai ir tai yra labai aiški pozicija, e, kurios mes visą laiką laikėmės, kurios mes visą laiką kartojame savo santykiuose su JAV. Taip pat translantėme dialogę tarp parlamentų. Aš esu tikras, kad jūs taip pat turėjote progų e, dar kartą, dar kartą patvirtinti, jog mes laikome šių principų. E, mes, mes e, e, iš savo pusės išpildėme įsipareigojimus, kurie buvo numatyti sutarime su JAV. Tai tos įsipareigojimus, kurie buvo numatyti jungtėme pareiškime, kurį aš jau minėjau anksčiau, tai yra kai kurios valstybės narės iš tikrųjų prisėmė atsakomybę priimti dalį sulaikytųjų Guantaname savo teritorijoje. Dabar turime skaičiai yra štai kokie. Bent jau valstybės narės, kurios kol kas e, sukonkretino kalinių skaičių, kurį jas pasirengusios priimti, įskaitant Šveicariją, kuri priklauso Šengeno zonai. Tai yra, e, iš viso šis skaičius siekia 16. Tačiau be abejo sprendimas priimti ar neprimti Guantanamo kalinį e, yra visiškai valstybių narių prerogatyva, mechanizmas, dėl kurio sutarė es vidaus reikalų ministrai. Pagal mūsų sutartę su JAV. Tai buvo dalis mūsų spaudimo uždaryti Kvantamo kalėjimą kaip instituciją prieštarojančią žmogaus teisėms. Ir mm, iš savo pusės mes pasakėme, jog panagrinėsime šią galimybę, tačiau kadangi kiekviena valstybė priima sprendimus pati, laikydamas savo suvereniteto, ir jinai sprendžia, ar gali ar ne priimti tokius sulaikytusius. Šiuo metu mes galime teikti, kad Obamai perėmus e, prezidento e, pareigas buvo 242, dabar 44 iš jų jau paliko kalimą. Um, um, Be abejo, likusių kalinių buvimas dar kelia rimtų problemų um, ten standiam santykiam. E, Junktinė deklaracija dėl centro uždarimo buvo padaryta e, darant prielaidą, kad e, panašus precedentas veikėjai nebepasikartos. Ir tokia es pozicija be abejo prisidėjo prie to, kad JAV pakeitė savo požiūrį, savo politiką Guantanamo klausimu. Kaip jau esame sakę, ir tai taip pat yra paminėta jungtinėje deklaracijoje, mes norime pamėginti nustatyti bendruosius principus tarp JAF ir ES, kurie uh, E, ateityje kovojant su terorizmu būtų bendras pagrindas. Šie dalykai minėti deklaracijoje. Na ir e, es politikos principas yra uždaryti e, Guantanamo bazę ir mes sveikiname JAV, kad jie net sakė šių ketinimų. Komisija. Pone pirmininkė, gerbiami europarlamentarai, Europos Sąjunga, skaitant ir Europos komisija, e, pastovi ir nusekliai e, ragino uždaryti sulaikymo centrą Guantanamo įlankoje. Kaip jau e, ministras minėjo, Europos Sąjunga buvo numačiusi tam tikrą mechanizmą, kuris leistų dviem etapais uždaryti Guantanamo kalėjimą. Pirmiausia buvo numatytas 2009 e, metų e, birželio ketvirtą dieną. E, Jungtinė deklaracija, kurioje buvo numatyta šitą padaryti, o vėliau buvo 2009 metais birželio 15 pateiktas tarybos išvadas dėl uždarimo tolesnių priemonių. Taigi ir tarybos išvadose, ir šiame jungtinėme pareiškime buvo aiškiai pasakyta, kad E, e, sprendimas priimti ir atsakomybė už priimus kalinius yra grinai valstybių narių, e, Šengeno erdvės narių prerogatyva. Ir visą tai bus reglamentuojama atitinkama nacionaliniu įstatymu. Kai dėl minėto pareiškimo dėl Guantanamo uždarimo pirmininkas e, parašė laišką e, e, bendrapirmininkui Guantanamo uždarimo klausimas, kur buvo išdėsti tam tikri pareiškimai, tam tikros tezės dėl kovos su terorizmo principais. Ir ten buvo numatyti tokie principai kaip teisė į teismą, E, kankinimų draudimas ir kai kurie kiti elementai. E, Visą tai buvo e, detaliai aptarta tarpinės teisės kontekste ir kovos su terorizmu kontekste. Na, komisija laiko, kad šie dialogai yra labai svarbus, nes juose atsispindi, kad kova su terorizmu neturi pažydinėti tarptautinės teisės e, ir teisinės valstybės principų, skaitant e, tokius, tokią teisę kaip e, tarptautinė humanitarinė teisė. Taip pat žinote, kad ES pasisako prieš mirties bausmę ir yra kai kuriais atvejais įsikišusi, mėgindama užkirsti mirties, kelią mirties bausmės vykdymui, skaitant ir atvejus JAP. Ir, ir, buvo atveju, kada ES mėgino daryti įtaką kalinių likimui, kurias teistavo JAV teismas arba JAV karo lauko teismas. Na, o šiaip jau komisija be abejo sveikina e, prezidento Obamos iniciatyvą ir ryštą uždaryti šitą centrą. Kągi, ačiū dabar politinių partijų, e, politinių frakcijų pasisakymai ir pirmiausiai EPP e, grupės vardu, panas Kalafranka pirmininkė, Pikačios valstybės e, atstovė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad parlamentas iš tikrųjų daug kartų yra kalbėjęs ir teikęs įvairias revoliucijas dėl, rezoliucijas dėl um, e, Guantanamo įkalinimo centro, e, periminant prezidento postą. E, Obama pažadėjo per metus uždaryti Guantanamo centrą ir šis laikotarpis jau praėjo, kas byloja, kad lengviau duoti pažadus, negu juos tesėti. prezidento Obamos e, asmenis atstovas e, lankėsi įvairiose valstybės narėse, taip pat susitiko su komisijos atstovais ir yra pateikęs komentarus, apie kuriuos mums priminė e, komisijos atstovas, tai yra pirmiausiai tam tikras palikimas, kuris buvo gautas iš ankstesnės JAV administracijos ES bendradarbiaudama su JAF vėlgi neturi ignoruoti savo valstybių narių saugumo klausimų. Ir komisija be abejo įsiklausė įvairių valstybių narių nuomonės, skaitant ir mano valstybę, e, taip pat į pirmininkacijos valstybės nuomonę. Ir, ir tą progą norėčiau paklausti pirmininkacijos Ispanijos atstovo, ar jie ketina imtis kokių nors papildomų priemonių, mėgindami suderinti ir harmonizuoti valstybių narių reakciją į šias problemas, kurias iškilo pažiemene. Uh, ar visą tai ir toliau bus palikta skirom valstybėm narėms spręsti ir valstybės laikysis individualių nesuderinų pozicijų. Galų gale e, liko, ponė pirmininkė, maždaug 190 e, kalintojų, E, dauguma bus išsiunčiami į kilmės valstybės, dar apie 40 bus teisiami JAV, tačiau apie 50 kalinių neketinama paleisti, kadangi kol kas nepakanka įrodymų, jog būtų galima juos e, siūsti į teismą, bet jie nelaikomi arba, kaip sakant, jie laikomi kaip tik tai e, per daug pavojingais, kad e, jos būtų galima paleisti, bent jau tokios nuomonės laikosi JAF administracija. Taigi, e, ką komisija mano apie tuos a, likusius 50 asmenų, ne, kurie nebus teisiami JAF? Ačiū toliau, panas Komės, dvi minutės. Tai yra Bušo administracijos e, kūrinys, o to nebuvo galima sukurti be Europos sąjungininkų ir ES tylos. Tad mes turime padaryti ką nors, mes turime uh, uždaryti šitą skausmingą mūsų istorijos puslapį. Ir e, kova su terorizmu, Šengenas, e, visa tai yra susiję, tad mes turime turėti kolektyvinį atsakymą į Kvantanomo uždarimą. Tačiau mes vilkinome ir dėlsėme ir mes bendradarbiavome kai kurios valstybės narės bendradarbiavo su jungtinėmis valstybėmis - Rumunija, Vokietija, Lenkija, Jungtinė karalystė buvo tos valstybės narės. Ir taip pat e, čia kalbame ir apie bendrąją užsienio reikalų ir saugumo komitiką. politiką. Pažiūrėkime į Lisabono sutarties 24 straipsnį. E, ten sakoma, kad valstybės narės turi parodyti bendrą politinį solidarumą. Ir vyriausiai galiotinė turi e, iniciatyvos teisę teisę pagal 30 sutarties e, straipsnį. Ji turi parengti bendrą Europos e, politiką ir e, pareigalauti, kad Vandamas būtų uždarytas kiek įmanoma greičiau, bei pasiūlyti paramą dėl socialinės reintegracijos tų žmonių, kurie buvo išlaisvinti. Taip pat e, užtikrinti jų teisę e, susivienyti vėl su šeima. Mano šalis, Portugalija, buvo pirmoji pasiūlyti tokią pagalbą. Obamos administracijai. Ir dabar mes jau priimame tos žmonės, kurie e, nes, neteisingai buvo e, keliams metams nusisteigę Guantanamą. Ačiū. Dabar Aldės, Aldės frakcijos vardu baronienė Latford. Ačiū pirmininkė. Kai kurios Europos vyriausybės aktyviai dalyvavo nelegaliai e, nelegaliai mes sulaikime, kitos sukūrė, suteikė įvairią pagalbą, kitos užsimerkė. Taigi, tai nebuvo tiesiog kažkas, daly, kas atsitiko netyčia tenais. Ir dėl šios priežasties mes e, nuolat ir domime šio dalyko. Be abejo, parlamentarai daugelį metų. Uh, reikalavo, kad būtų uždarytas Guantanavas, tad mes tikrai labai sveikiname Obamos e, ryštą. Ir aišku, jis turi išliepti visą košę, kurią paliko Bušas. E, tačiau. E, Mm, turi labai stengtis. Taip pat mes uh, sveikiname tuos federalinius teismus, kurie, turėjo, um, kurie buvo, įvyko prieš. Uh, kur, kur turėjo nu, būti teisiamas Mohamedas dėl rugsėjo 11 įvykių. Ir dabar mes prieštarausime, uh, ki, mes priešinsime kinų grėsmiai. Junknės valstijos dabar negali perkelti e, ne vieno iš 17 kinų piliečių savo teritorijoje. E, Londone gyvena 14 e, vaikų, kurie yra susiję su tais asmenimis, kurie yra Gvantaname. Ir E, juos galima būtų persiusti į jų tėvynę Saudo Arabiją. Ir e, iš esmės matome, kad Junktinės karalystės e, slaptieji agentai su viso to susiję. Mes tikrai labai raginame uždaryti Vantanamą, Tačiau mes prieš e, karinės misijas ir tolesnį piknaudžiavimą. Vokietija, ES turi smarkiai pasistengti. Žaliųjų frakcijos vardu, ponia Autala. Pone pirmininkė. Junktinių Amerikos valstijų aukštieji galiotiniai buvo sustikę ir su parlamento atstovais ir parlamentas, aišku, gali užimti lemiamą vaidmenį ir kalbėti apie bendrą ES politiką dėl um, Guantanamo kalinių prieimimo. Tai, aišku, puikus simbolis ir ES pati suinteresuota tuo, kad um, Guantanamo kalėjimas būtų uždarytas. Ir parlamentas būtent to ir prašė rezoliucijoje praėjusiu metu vasarį. Tačiau mes taip pat sakėme, kad turime kalbėti ne tik apie Gvantanamą, bet tuo pat metu mes privalome diskutuoti taip pat ir apie apskritai Junktinių Amerikos valstybių vykdoma um, politika kalėjimuose, apie baudžiamąją um, politiką, tai yra diskusija, kurios um, būtinai reikia. Ja reiktų vykdyti kartu su uh, e, JAV pareigūnais. Ir, ponė pirmininkė, norėčiau už tai, ką pabrėžti. Uh, e, JAV pačios yra pateikusios duomenis apie e, slaptus perdavimus, slaptus sulaikymus, o Europos parlamentas dar net neišsiaiškino, kokį vaidmenį tų perdavimų metu vaidino e, valstybės narės ir jų vyriausybės. Ačiū. Dabar EKR frakcijos vardu pana Čarnitski vieną minutę. Labai ačiū, ponia pirmininkė. to, ką ponia Hautula tik sakė kontekste, aš jaučiu būtinybę pasakyti, kad nėra aiškių įrodymų, kurie pademonstruotų, jog egzistavo kokios nors slaptosios e, bazės ar sulaikymo centrai bent jau Lenkijoje. Ir dabar grįžtame prie Guantanamo klausimo. Be abejo, labai svarbu, kad mes apie tai išnekame, būtent vadovaujant e, arba valdant Obamos administracijai. Manau, kad matome, kad tai ne tik tai e, arogantiškos e, jaunesnio Žoržo Bušo politikos pasiekmė, viskas yra sudėtingiau. Ir Ehm, pirmininkačios valstybės atstovas minėjo dabartinę JAV poziciją. Ehm, taip pat noriu pasakyti, ponai ir ponios, kad e, puiku yra tai, kad ES kalba apie terorizmo aukų klausimus. Ar primtumėte klausimą, kurį norėtų užduoti ponia Hautla? Pane pirmininkė, Aš tiesiog paminėjau tai, ką, tai yra pacitavau, ponė Hautla, kuri atstovauja žaliesiams. Pone Hautla, prašom. Pone Černetski, e, jūs galbūt nežinote, kad 2009 metų gruodžio antrą dieną ES pripažino, jog e, joje buvo e, tokių bazių, štai Lietuvos parlamento komitetas deklaravo, kad e, ČŽV įkalinimo centras veikia Lietuvos žemėje kaip antiteroristinių priemonių dalis. Ir Lietuvos vyriausybė dalyvavo prisidėjo prie šios deklaracijos. Ačiū šią pastabą. Tačiau aš norėčiau Jūs informuoti, kad aš esu ne Lietuvos, o Lenkijos atstovas. Dėkuoju. E Ačiū. Toliau panas Šolts iš GUE grupės. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, aš tikrai labai sveikinu tai, kad Europos parlamentas ir vėl kalba apie nedelsiant būtiną Guantanamo bazės uždarimą. Ir prisijungiu prie visų tų kolegų, kurie kalbėjo apie būtinus e, skubius e, ryštingus ES ir valstybių narių veiksmus. Tai yra iš tiesų transnacionalinio bendradarbiavimo klausimas. Guantanamo bazėje e, visiškai nekreipiant į Ženevos konvencijoje numatytas nuostatas buvo laikyti kaliniai, jie buvo žiauriai kankinami kalinimo metu. Ir dauguma valstybių narių iki šios dienos visgi vengia prisimti įsipareigojimą ir priimti kalinius iš Gvantanamo bazės. Aš manau, kad tai yra tikrai apgailėtina ir turėtų būti tiesiog gėda dėl to. Ir raginčiau, kad komisija būtinai um, imtųsi kokiu nors veiksmų, kad ES e, taip pat e, priimtų kalinius iš Guantanamo bazės. Ir apskritai tai, kad e, toje bazėje buvo vykdomi kankin, kankinimai, yra stiprus nusižengimas žmogaus teisėms ir tikiuosi, kad pone Ashton kartu su ES vyriausybėmis padės tašką šioje gėdingoje istorijoje. Ačiū the Europe of Freedom and Democracy Group, Mr. Natras, for one. Europos e, e, laisvės demokračių Europos frakcijos vardu. Ponas Natras. E, Labai diena. Tipton Taliban buvo sulaikytas Guantaname. Ir vien, iš vienos šalies išvežami žmonės tam, kad jie būtų teisiami kitoje šalyje e, be jokio teismo sprendimo. Tai yra blogas procesas ir tai prieštarauja laisvės principams, demokratijai ir žmogaus teisėms. Ir e, Manau, kad jeigu turėtumėte e, Britų piliečių sąrašą, E, kurie e, šitokiu būdu buvo laikomi. Pamatytumėte, kiek jų daug. Tas sąrašas galėtų patekti į ES e, rankas, į Europos. O kalbant apie Europos arešto orderį, jisai buvo sukurtas Europoje. Ir prieš nuteisdami Junktinės valstijas pasižiūrėkime į veidrodį ir pamatykime savo veidmainystę. Ponas Ovamaja, nesocijuotas narys. Dėkoju, ponė pirmininkė. Guantanamo uždarimas be abejo yra e, ženklas, jog JAV pripažįsta, kad čia buvo kankinami žmonės ir nusižengiama tarptautinėmis, tarptautinėmis e, konvencijoms. E, tačiau valstybės narės ne visos prisijima atsakomybę ir nenori priimti Guantanamo kalinių. Aš manyčiau, kad iš esmės pirmiausia reikėtų išsiaiškinti štai kokius dalykus. Pone Šolcai, tikrai negėda dėl to ir neturėtų būti apmaudu, nes iš tiesų reikia pirmiausia išsiaiškinti, ar e, yra kokia nors sąsaja to kalinio su atitinkama valstybė nare. Ir taip pat reikėtų išsiaiškinti, kodėl negalėjo e, tas kalinys pasilikti tiesiog JAV kur nors kitur. Now, Ačiū dabar atskiri kalbėtojai. Ponas Kolijų, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbamas e, ministrų tarybos pirmininkė. Guantanamo yra viena iš pačių didžiausių Bušo administracijos klaidų. E, ji pažeidė, tai pažeidė tarptautinės konvencijas ir konvenciją prieš kankinimą ir žeminantį elgesį. Tai sulaužė nekaltumo prezumcijos klausimą ir buvo taikomi kankinimai ir ponas Obama buvo teisingas, teisingai pastebėjo, kad reikia uždaryti Kvantanamą, norint susigražinti Junktinių valstybių moralinį autoritetą, kurį prarado kovodami e, su terorizmu. Pačią pirmą dieną e, Baltosios rūmose Obama pareiškė, kad e, turi būti nutraukti kariniai e, teismai ir turi būti vykdomi civiliniai teismai. Parlamentas visada buvo suskaldęs šiuo klausimu. Mes susitarėme, kad gėdingas reikalas yra turėti tokį kalėjimą. Tai toks sustarimas buvo padarytas taryboje. Iš dalies tai buvo dėl Irako karo, nes užsienio reikalų komitetai e, reikalavo, kad būtų uždarytas Gantanamas, o kai kurios valstybės narės susitarė e, priimti tokius sulaikytusios, kaip ir, pavyzdžiui, mano šalis, Portugalija, Junktinė karalystė, e, Ispanija, Vengrija. Mes turime tai daryti dėl Europos bendradarbiavimo nes Europa turi dalintis informaciją tarp valstybių narių. Kai išreiškiau susirūpinimą tuo, kas vyksta jungtinėse valstijose, aš norėčiau paklausti, kas jūsų nuomonė dar ES gali būti padaryta, e, kad e, mes pagelbėtume jiems, ko mes dar nepadarėme ir kodėl mes to dar nepadarėme. Ačiū, ponė pirmininkė Kvantanamas. Buvo humanitarnė teisinė katastrofa. Tai yra Džordžo Bušo ryšių su tarptautinė bendruomenė simbolis. Tai yra visiška panieka tarptautiniai teisiai. Ir Obamos vienas iš pirmųjų sprendimų buvo uždaryti Guantanamą. Tai buvo drasus sprendimas e, kuriuo e, Junktinės valstijos susigražino savo teisėtumą pasaulio e, akise. Tačiau jie nespėjo iki numatyto termino sausio 22-osios ir nukėlė į tolesnį laikotarpį. Ir Manau, kad e, reikia paremti Obamos sprendimą ir geriausia tai būtų padaryti priimant sulaikytosius iš, iš Guantanamo kalėjimo į savo šalis. Ispanija tai jau daro. Jie birželio 15 e, nustatė e, tam tikrą struktūrą, kaip tie žmonės bus priimami. Uh, Tai turi būti valstybių narių suverenus sprendimas ir ES turi turėti suverenę poziciją, taip pat nepažįsti solidarumo. To mes e, prašėme keletą kartų, ypatingai tai darė socialistai. Kalbame apie tuos skaičius, kuriuos 27 valstybės narės galėtų e, priimti Manau, kad reiktų keistis informaciją ir patirtimi Šengeno zonoje ir taikyti reintegracijos priemonę šiems žmonėms. Ačiū. Obėma predstavnikoma sveta in komisije za. Visų pirma, norėčiau padėkoti abiem uh, atstovom, tai yra tarybos ir komisijos atstovom, dėl aktyvios pozicijos Guantanamo klausimu. Uh, Gvantanamo iš tikrųjų yra anomalija ir e, tai yra gėdinga dėmė nuo pat pirmos savo egzistavimo dienos. Ir todėl galbūt galime iš pačių pradžių galbūt buvo galima šiek tiek e, lengviau suprasti, tačiau dabar šie faktai yra gėdingi, gėdingi mums visiems, kurie mes E, tikime bendromis vertybėmis, tokiamis kaip, pavyzdžiui, žmogaus teisės, žmogaus laisvės ir panašiai. E, štai neseniai e, man teko skaityti dokumentą, kurį parengė Junktinė darbo grupė Guantanamo klausimu. Ir tai sakant, e, mes visi būsime sukompromituoti, jeigu, jeigu šis klausimas nebus sprendžiamas rimtai. Taigi dabar pats metas būtų paspausti jav administraciją ir pasakyti, kad tai užtenka veidmainiauti, reikia galutinai uždaryti šią įstaigą. E, Pane Vaigel, e, ponas Lotė, vieną minutę. Na, iš tikrųjų mes manome, kad ES turi padaryti viską, kas būtina ir įvykti e, savo įsipareigojimus. E, Guantanamo uždarimas nereiškia, kad e, viskas gerai kovoje su terorizmu ir žmogus teisų srityje Europoje. Jūs minėjote, kad neribotas sulaikimasis dar galimas kovojant su terorizmu. Europoje taip pat esama problemų ir Eidhaut Latika labai teisingai pastebėjo, kad, pavyzdžiui, Lietuvos parlamento tyrimas 2009 metų e, gruodžio mėnesį buvo na, unikalus, beprecedentinis atvejis, kuris turėtų e, mums visiems e, pastarnauti pavyzdžių. Mes dar neišmokome savo pamokų, vertinant savo vaidmenį šitose nelegaliuosius laikymuose. Ir mes manome, kad iš tikrųjų mes visi turime uh, išmokti savoje pamoką, kokios, kokia nelegali praktika buvo toleruojama tylomis Europoje, kuri praktiškai privedė prie Guantanamo problemos. Kągi, e, dabar pradėsime spontaniškus pasakymus ir pamėginsime su tai galimybę pasakyti visiems, jeigu laikysitės reglamento, tai yra neviršite vienos minutės. Pirmiausiai, ponė Dartį. Ačiū, pirmininkė. Mes tik ką sužinojome, kad Guantanamo centras atrodo nebus uždarytas, kaip to buvo tikimasi sausio 22 dieną. Gali netgi būti, kad šita problema liks per visą Obamos kadenciją. Na ir būtų malonu pamatyti, kad Europa gali ne tik tai kritikuoti ją per visą Guantanamo egzistavimo laikotarpį, bet e, daugiau nesirti nieko konkretaus tam, kad e, Junktinės valstijos spręstų šią problemą. Rick Holderis, e, JAV teisingo ministras, man apibūdino, kiek sunkus yra šis uždavinys, tačiau taip pat jisai pabrėžė, jog JAV pasikliavo Europos įpareigojimu padėti uždaryti Guantanamo kalėjimą sutinkant priimti tam tikrus e, kalinius Europoje. Ir dabar mes turėtumėm e, padėti JAF administracijai užversti šitą gėdingą puslapį. Ačiū toliau. Vieną minutę, ponia Dalova. Labai ačiū. Europos. Kodėl e, Europa turėtų mokėti už Europos už, už, už JAV politikos klaidas. JAV prezidentas. JAV prezidentą e, daugelis žmonių palaikė jo rinkimų kampanijos metu, kai jisai žadėjo spręsti šią problemą. E, dabargi mes tai sėdėme ir stebime. Europos Sąjunga e, ir dalis pasaulio ir pasaulis anaip tol nežiūgauja dėl esamos padėties. Tačiau kita vertus, kalbant apie terorizmo grėsmę, be abejo, mes su JAV esame vienoje barikadų pusėje. Ir jeigu kalbėsime apie prevenciją, mes turime padaryti viską, kas įmanoma tam, kad e, padėtumėm šiem žmonėm iš naujo integruotis į visuomenę, kad jie taptų nu, normalus įprasto gyvenimo savo šeimomis dalimis. Ačiū. Toliau, pane Ramero Diga. Aš noriu grįžti prie ponios Fliut e, vienos minties. Labai svarbu padėti administracijai uždaryti Guantanamą, nes mes ilgai raginome tai padaryti ir dabar iš tikrųjų gyvybiškai svarbu yra e, padėti JAV įvykti savo pažadą, tai yra Europa turi iš savo pusės irgi prisidėti ir mes turėtumėm priimti tuos asmenys, kurių prašo priimti JAV administracija. Kita vertus, mes turime be abejo nepamiršti, kad šita situacija kilo, atsirado todėl, kad E, Europoje irgi vyko tam tikri procesai. Taigi mes negalime atmesti ir savo atsakomybės. Mes turime padėti uždaryti Guantanamą. Kita vertus, europiečiai turi prisimti savo atsakomybės dalį, nes ilgą laiką Europą, na, tarsi nusigręždavo nuo problemos. Kai Portugalų premjeras e, e pirmininkavo m, E, jie nebiliai pritarė tokiam nelegaliam skrydžiams su, su, su, su kaliniais. Aš tokių dalykų neturėtų pasikartoti. Ačiū, panė pirmininkė, mes visi sutinkame ir mm, pagrįstai sutinkame, kad mes turėtumėm palaikyti ją sprendimą uždaryti Guantanamo kalėjimą. Ir ES turėtų priimti buvusius kalinius E, JAV padarė didžiulę klaidą savo kovoje su terorizmu. Ir mes turime pasirūpinti, kad tokios klaidos ateitie nesikartotų ir kad Europa ateitie neprisidėtų prie tokių procesų. E, ataskaita, kuria e, buvo parengta prieš porą mėnesių, vis dar kalba apie kai kurių JAF valstybių narių bendradarbiavimą visame šiame procese, tokių kaip Junktinė karalystė, Rumunija, Lenkija ir panašiai. Taigi mes neturime e, laikytis dviečiškos politikos. Viena vertus sakyti, kad Guantanamą reikia uždaryti, kita vertus e, ignoruoti e, mūsų pačių indėlį į šį procesą. Turime visi prisimti savo atsakomybės dalį. Noriu pradėti nuo ko, ką kolega minėjo anksčiau pakankamai kategoriškai, steigė, kad nelegalus kalėjimai veikia Europoje, Lenkijoje ir Rumunijoje Kaip Lenkijos atstovas noriu aiškiai pasakyti, kad nebuvo rasta jokių įrodymų apie tokių kalėjimų egzistavimą Lenkijoje. Būtų toks pirmas pastebėjimas. Antras pastebėjimas yra tas, kad niekas nesiginčia dėl to, jog reikia Guantanamą uždaryti, tačiau tas procesas bus labai sudėtingas. Todėl šiame kontekste reikia paklausti, ką dabar galime padaryti. Noriu paklausti apie tai, ar įvyko kokiu nors pasikeitimu Guantanamo e, kalėjime taikomais, Guantanamo kalėjime taikomų metodų, kurie buvo tikrai nežmoniški. E, ar galime būti tikri, kad tie metodai kalinių atžvilgiau ten yra netaikomi? Ačiū. Dabar ponia Morvai. Ačiū. Iš tikrųjų, kolegos labai pasipiktinę dėl žmogaus teisų pažeidinėjimų, kuri vyko Gvantaname prisidengus kovos su terorizmu šūkiu. Išklausus keletą kalbų, kolegų vis tik tai noriu pasakyti, kad jau pribrendo laikas e, pradėti atitinkamus teisminius nagrinėjimus e, politikų, kurie yra susijęs su Guantanamo kalėjimu. Ir Vengrija yra panašių atvejų, kuomet yra pažeidinėjami pažeidinėjimo žmogaus teisės ir jau yra 12 iki teisminių tyrimų. Aš prašau pakelti rankas tų, kurie pasisako už pasiūlymą ištirti atitinkamų žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Pirmininkė, dabar norėčiau suteikti galimybę ministrui atsakyti į užduotus klausimus. Ačiū. Pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie du konkrečius aspektus, kuriuos minėjo ponas, ponai Salafranka ir Šulcis. Pirmiausiai dėl Jemeno. Aš manau, kad čia dar nėra priimtas joks galutinis konkretus sprendimas, kuris sietų Jemeno situaciją su Guantanamo kalinių situacija. Buvo priimtos atitinkamos išvados dėl Jemeno per pirmą išorės e, santykių tarybą. Sausio 25 dieną vyko atitinkamas posėdis, buvo patvirtinta rezoliucija dėl kurie kalbama apie būtinybę vykdyti esminės politinės reformas Jemenė, tačiau ten nėra jokios nuorodos į Guantanamo kalėjimą. Todėl mes ir negalime daryti atitinkamų išvadų. Londone vyko atitinkamas posėdis sausio 27 dieną, ponas uh, Šulcas kalbėjo apie galimybę keisti stat... Guantanamo kalėjimo statusą, e, tačiau Guantanamo kalėjimas egzistuoja remiantis atitinkamų dvišalių sustarimų tarp JAV ir Kubos ir jis turi būti sprendžiamas dvišalių pagrindų. Iš tikrųjų, mes galime teikti, kad Guantanamo kalėjime yra pažeidinėjimo žmogaus teisės, mes negalime taikstyti su tokia padėtimi ir ES visą laiką ryštingai kritikavo to kalėjimo egzistavimo faktą. Būtent dėl šios priežasties mes norime bendraudarbiauti su JAV prezidentu tam, kad Guantanamo kalėjimas būtų uždarytas. ir nepakanka vien tik tai pakeisti situacijos tame kalėjime. Kitas parlamentaras minėjo apie būtinybę uždaryti šį kalėjimą dėl to, kad tenai yra nuolatos ir uh, plačiais masės pažeidinėjimo žmogaus teisės, toks reikalavimas yra teisėtas, tačiau ir kitose šalyse gali pasitaikyti tokių žmogaus teisų pažeidimo atveju. Tai reiškia, kad e, mes turime e, išlaikyti tą spaudimą uždaryti Guantanamo. Tačiau Europoje iš tikrųjų mes nieko panašaus kaip Guantanamas e, su nieko Jokio panašaus atvejo kaip Guantanamas neturime. Birželio 15 dieną buvo paskaptas bendras pareiškimas, kuriuo JAF ir ES pasisako už kovą su terorizmu ir žmogaus teisų apsaugą. Ir reikia kovoti su žmogaus teisų pažeidinėjimais Guantanami, tuo pačiu metu nepamiršti reikia kovos su terorizmu, gerbent pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Mes e, ir sieksime toliau dirbti šią linkmę, ponas, ponas Koelio atkreipė dėmesį į būtinybę ES bendradarbiauti su JAV ir žengti, manau, anksčiau minėtų kelių. Tai tačiau nereiškia, kad JAV jau yra prieimusi oficialų sprendimą uždaryti Guantanamo kalėjimą. Šis sprendimas susiduria su nemažų kiekių sunkumų, apie kuriuos jau buvo minėta. Išrinkus pre, ją prezidentu Obama pasikeitė, buvo atvertas naujas uh, skyrius Guantanamo istorijoje ir taip pat pasikeitė tame kalėjime kalinių atžvilgių naudojama metodika, taigi JAV prezidentas ėmėsi ryštingų permainų. buvo pagerinti kalinių apklausų metodai, Raudonojo kryžiaus atstovams buvo leista atvykti į kalėjimą. Mes nepastebime jokių kankinimo apraiškų, tai yra jau nemažas žingsnis į priekį, kalinių perkelimo galimybės taip pat yra svarstomos remiantis tarptautinės teisės normomis. Mes sveikiname visus šiuos žingsnius ir JAV politika pasikeitė tiek kalinių perkelimo, tiek bendros kovos su terorizmu kontekste. JAV nori išspręsti visus saugumo klausimus ir peržiūrėti atitinkamus anksčiau padarytus sprendimus. Mes e, tokias pastangas sveikiname, turime tą tai labai aiškiai pabrėžti, tačiau toliau turime siekti su JAV glaudaus bendradarbiavimo. Visose srityse kuriuose to bendradarbiavimo siekti yra įmanoma, taikant atitinkamus apribojimus susijusius pirmiausiai su JAV teisėkura, kuri viena vertus užtikrina e, Junktinių valstijų suverenumą, tačiau kita vertus ES taip pat privalo priimti atitinkamus sprendimus dėl to priimti ar nepriimti į savo teritoriją buvusius Guantanamo kalinius ir tai ir yra visa darybų esmė, tačiau mes privalome svarstydami šias galimybės nepamiršti pagrindinių piliečių teisų ir laisvių. Tai turi būti pagrindinis bendradarbiavimo tarp JAF ir ES kriterijus. Tačiau tuo pačiu mums reikia bendradarbiauti ir ES viduje tarp valstybių narių. Mes turime vykdyti pakankamai gerą dialogą, kurio metu negalime pamiršti įvairių su Guantanamu susijusių aspektų. Įvairius parlamentarai apie tai minėjo. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į aukų situaciją, įvairių teroro išpolių aukos negali būti pamirštos ateities diskusijose. Mums reikia plataus masto dialogo su JAV šio klausimu. Pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjunga užėmusi labai aiškę poziciją Guantanamo atžvilgiu. Mes pasisakome už tai, kad šis kalėjimas būtų uždarytas. ir ne, mm, pasakome už tai, jog e, būtų padarytas galas žmogaus teisų pažeidinėjimams to kalėjimo teritorijoje. Taip pat konstatuojame, kad e, iš esmės pasikeitė JAF administracijos poziciją darybose su Europos Sąjunga ir bendradarbiavime su Europos Sąjunga. Taip pat pabrėžiame šį aspektą ir pasisakome už tai, kad su ją būtina bendradarbiauti tam, kad būtų uždarytas Guantanamo kalėjimas. Ačiū, ponai komisarai, žodis. Pirmiausia, norėčiau pakartoti, kad mes tikrai įsitikinę, jog visiems mums ES labai svarbu, kad Guantanamo kalėjimas būtų darytas ir komisija tikisi tolesnės pažangos šioje srityje. Tikimės, jog Amerikos administracija žengs reikalingus žingsnius. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti tai, jog mes esame įsitikę, kad, įsitikinę, jog būtent Junktinės valstijos yra atsakingos už šios darbus o ES galėtų tik padėti, padėti spręsti šitą klausimą. Keli svarbų žingsniai jau padaryti, Obamos administracija jau šitą padarė ir gerbiamasis ministras jau paminėjo, kas buvo padaryta. Iš tikrųjų, pirmiausia, Obama padarė galą netinkamam tardymui, Ir atsakydamas į pono Salafranką klausimą apie 50 sulaikytųjų, dėl kurių likimo dar nieka neaišku, turiu pasakyti, jog tikime, jog JAV administracija 15 atvejų ras sprendimą. Ir komisija dar negavo mūsų darbo grupės ataskaitos, todėl negaliu nieko detaliau pasakyti, bet mes tikime, jog tinkamas teisminis procesas vyks. Pagaliau mes manome, kad reikėtų ir toliau laikytis koordinuotų ES požiūrio šiuo klausimu ir tikimės, kad bus parengtas pranešimas. Taigi diskusiją šio klausimu baigėme. Ir dabar galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra klausimai tarybai ir tarybai ir komisijai dėl